Are you ready? Ho l'onore di annunciare che la conferenza. Man malonu Jūs informuoti, kad politinių frakcijų pirmininkų sueigoje ką tik buvo primtas sprendimas Sakharovo premiją 2017 metų apdovanoti už E, minties laisvę, e, Venezuelos demokratinę opoziciją. all'assemblea nazionale rappresentata dal suo